Guten Morgen. Labas rytas. Sveiki visi susirinkę į mūsų bendrą seminarą kartu su biudžeto komiteto kolegomis kur kalbėsime apie dalį savo veiklos ir visą savo veiklą finansuojančių agentūrų priežiūrą ir išteklius. Mes, kaip biudžeto kontrolės komiteto, komitetas, domimės tomis išlaidomis, kurios nėra įtrauktos į ES biudžetą, bet tai yra tos agentūros ir jų biudžetas, kurios vykdo veiklą ES labui ir jų vardu. Sveikiname kolegą Gair. Jis yra atvykęs į mūsų, e, tiksliau, jis negalėjo atvykti į mūsų posėdį, jį pavaduos kolegė Holmeier. Ačiū. Taip pat kolegams, kurie atvyko iš Europos parlamento, ponas Kul, iš EFSA, ponia Fos, iš universitetų mokslo tyrimo tinklo, kur kalbama apie ES agentūrų efektyvinimą. Sveikiname pona Ekvat iš ES augalų įvairovės agentūros ir sveikinu ESA atstovus. Tai yra agentūra, kuri iš dalies finansuoja savo veiklą. Jį, ten išgirsime pranešimą apie turimų resursų efektyvų naudojimą. Mes e, kiekvienam kalbėtų skirsime po 10-15 minučių, pasiliksime laiko diskusijoms, klaus, išklausysime malonį jūsų, gerbiami kolegos, pirmiausia žodis kolegai. Ačiū, Inge. Bog, kolegai Vogan. E, ačiū, Inge. Mes iš tikrųjų e, laukiame kolegės Holmaier, kad e, prisijungtų prie mūsų. Panašu, kad e, ji yra pakelvi netrukus atvyks ir jinai irgi galės tarti žodį. Manau, kad e, kolegos puikiai žino, kokia yra finansų struktūra, kurią naudojasi agentūros. Kai dalis, tų agentūrų dalis jų veiklos yra finansuojama iš ES biudžeto, dalis finansuojama mišriai, dalis savo veiklą finansuoja pačios. 2014 e, metų biudžeto vykdymo patvirtinimo tema aš buvau pranešėjas, kalbant apie ES agentūras. Iš tikrųjų, e, tendencijos matomus yra geros ir seminare dalyvavo tikrai labai daug kolegų, atėjo daug žmonių, kuriems buvo tikrai labai įdomu seminare dalyvauti. Ir iš tikrųjų Džiugu, kad į seminarą ir šiandien matome atvykusių daug žmonių, tikimės, kad seminaras bus tikrai įdomus. Aš kalbėjau, kad dabar finansavimo struktūra yra labai įvairi visų agentūrų. Uh, Tad mums būtų įdomu pasižiūrėti, kaip, e, iš kur ateina agentūrų pajamos, kaip tvarkomasi su biudžeto perviršiu, e, kaip e, dirbama su agentūromis, kurios savo veiklą finansuoja visiškai, tvirtinant jų biudžeto įvykdymą. Turiu pasakyti, kad savo veiklą finansuojančios agentūros patiria mažesnį spaudimą mažesnį spaudimą jaučia, kai jo savo veiklą finansuoja ir ES biudžetas. Ir iš tikrųjų, tuomet lieka lėšų, kurias galima skirti svarbia, svarbiausiams ES pro, projektams, tai nukelia dalį spaudimo nuo ES biudžeto ir mūsų agentūros ir mūsų biudžetas gali jaustis puikiai tada. Mes turime patvirtinti biudžeto įvykdymą tų agentūrų, taip pat turime kalbėti ir apie biudžeto perkelimą e, kai kuriuose agentūrose. Yra tokių agentūrų, kurių lėšas, kurių lėšas, e, kurių lėšus yra perkeliamos galiausiai metų e, pabaigoje. Tų lėšų perkelimas gali būti naudingas tuo atveju, jeigu tenka finansuoti kažkokias problemas susijusias su nenumatytų įvykių um, sprendimu. E, agentūros gali imtis veiksmų ir um, sureaguoti į tuos e, iškilusius nesklandumus ar veiksmus. Mes turime e, užtikrinti, kad neiškiltų interesų konflikto, turime taip pat e, užtikrinti, kad agentūros tarpusavį sklandžiai bendradarbiautų ir kad finansinė priklausomybė nebūtų agentūrų pernelyg didelė nuo pramonės įmonių. Iš pramonės įmonių yra, tos agentūros gauna didžiausią dalį savo lėšų. Na, tai yra visai lė klausimų, dėl kurių čia vyks diskusija, turėsime progą visą tai aptarti. Ir aš manau, kad galėsime padiskutuoti, kas nustato tas, tuos mokesčius agentūroms, ar tai apie tai turi būti kalbama finansinėme reglamente kokiame nors, kas pasilieka uždirbtą perviršį, e, kaip jis tvarkomas ir kaip galima išleisti tuo tą perviršį, ar jisai turėtų sugrįžti ES biudžetą, jeigu taip, tai kaip, ar, ar kaip nustatyti geriausią to procedūrą, ar agentūros turėtų dalyvauti įprastinėje biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūroje ir panašiai. Galbūt tos agentūros, kurios veiklą finansuoja pačios, e, irgi turėtų mažinti savo personalą Galbūt tai yra vienas iš klausimų, o gal ne, nes jos nėra priklausomos nuo ES biudžeto. Daug agentūrų, kurios yra finansuomos iš ES biudžeto, skundžiasi dėl to, kad turi susitaikyti su to primtų sprendimu ir sumažinti 5 procentais savo personalo skaičių per nusatytą laikotarpį. E, Tačiau tos agentūros, kurios savo veiklą finansuoja pačios, ar jos turėtų laikytis tokios pat taisyklės ir tiek pat mažinti savo personalą. Tai štai tiek klausimų ir jų yra ir daugiau, kuriuos galima aptarti šiandien. Gal į visus tos klausimus ir neatsakysim, bet ko gero būtų naudinga pradėti apie juos diskutuoti. Ir mes tikimės, kad ateityje tai padės priimti reikiamus sprendimus susijusius su agentūromis. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju. Atvyko mano bendra pirmininkė, žodis ponė Holmaier. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu keletą pastabų šio mūsų seminaro pradžioje. Diskusijose šią temą Europos komisija ir mūsų komitetas dalyvauja jau seniai. Diskutuojame dėl agentūrų Ir tų diskusijų metu paaiškėja, kad dažnai yra labai sunku uh, spręsti personalo tvarkymo klausimus. Mm, dažnai priimami sprendimai ir yra labai technokratiški ir agentūros pačios tai vertina labai kritiškai. ESA projektas, pavyzdžiui, buvo tikrai įdomus Be abejo, mes kalbame apie tuos, tas, tuos mokesčius, kurios gauna agentūros. Kartais galbūt reikėtų pagalvoti, kaip reikėtų pakeisti tų įmokų tvarką agentūroms. Mums atsakoma, kad dabartinė sistema nebūtinai yra pritaikyta prie agentūrų poreikių. EASA pavyzdys šiuo atveju yra visiškai pagirtinas. Yra be abejo e, dotacijų tam tikra tvarka, kuri būtų pakeista prie mūsų reikiamus teisės aktus. Kartais yra žinoma, kad poreikiai bus dideli, kad e, įgyvendinant naujasias technologijas, esėmus naudotis, por, tie poreikiai gali dar išaukti. Na, pasikeitė taip pat ir užimtumo situacija ir gali atsitikti taip, kad ateitie galbūt tas užimtumas agentūroje bus mažesnis. Į tai bandoma esoje atsižvelgti. E, be abejo, turime tą įmokų klausimą, tą mokesčių už paslaugas klausimą turėti omenyje, jo nepamiršti. svarbu, kad būtų laiku reaguojama iškylančius poreikius. Pono Gajerio vardu norėjau paminėti tokį pavyzdį. Atvejai agentūros, kuri neseniai sulaukė 500 prašymų. Tuo tarpu, kai komisija buvo numačiusi, kad jų bus sulaukta tik 200. Tad štai, kaip svarbu yra lankstumas. Būtina, kad lankstumui būtų palikta vietos ir struktūrinių požiūrių dėja dar tai nėra užtikrinama, o turėtų būti. Kai dėl nepriklausomybės tų agentūrų, ji turi būti išlaikyta, reikia užtikrinti kontrolę. Tų, ta, ir, ir išlaikyti subalansuotus santykius tarp tų, kurie moka agentūrams tam tikras įmokas ir pačios agentūros. Uh, Įmonės gali pabandyti įtakoti e, agentūros darbą dėl to, kad jos sumokėjo, pavyzdžiui, labai nemenkas e, įmokas vienai ir kitai agentūrai. ESA bandomasis projektas yra puikus dalykas ir pradiniai rezultatai, sakyčiau, yra patenkinami ir čia pritariu kolegai Gair. E, manyčiau, kad nereikėtų likti prie grinai technokratiškų nuostatų. Reikės ko gero panagrinėti individualius atvejus. Ir negalima teikti, kad jeigu esoje vieni ar kiti sprendimai tiko, tai jie turėtų tikti ir visiems kitiems. Taip manyt būtų klaidinga. Be abejo, šis požiūris yra pakankamai tvirtas ir asmeniškai nuo savęs norėčiau pridurti, jog jeigu agentūros savo veiklą, visą savo veiklą finansuotų, jos e, jų uždirbti pinigai neturėtų galutinai pradingti ES biudžete. Galbūt būtų galima rasti tokią sistemą, kurios dėka agentūra galėtų savo uždirbtas lėšas išlaikyti. Jeigu tų pinigų sukaupiama per daug. Galbūt tai reiškia, kad mokesčiai agentūra per didelį arba kad personalo ten trūksta. Ir reikėtų, aišku, pasižiūrėti, koks, koks geriausias instrumentas, kokia geriausia priemonė tiktų kiekvienai individualiai agentūrai. Na ir be abejo, reikia tą įmokų klausimą taip pat kelti. Pirmininkė, taip, labai svarbus klausimas. Suteiksime žodį ponui Presa. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū ponė Holmaier už jos žodžius. Mano e, pranešimas šiandien yra susijęs su tuo daugeliu elementų, kuriuos paminėjo anksčiau kalbėję asmenys. Norėjau paminėti du aspektus, e, kurie bus svarbiausi mano pranešime. Tai yra e, tai yra e, turimi ištekliai ir jų apžvalga, jų priežiūra. E, kaip žinia, yra agentūrų decentralizuotų, kurios e, savo veiklą finansuoja pačios ir kita vertus svarbus klausimas yra susijęs su personalus kiekiu. Kaip žinia, parlamentas pritarė tam, kad bus mažinamas personalo skaičius. Jis turės sumažėti institucijose 5 procentais, tai palies taip pat ir tas decentralizuotas agentūras. Ir antra, be abejo, kaip minėjau anksčiau, kalbėjo asmenys agentūros, kurios finansuoja pačios save, kurios atsiliepia rinkos poreikį, dažnai E, susiduria su tuo, kad keičiasi labai jų darbo krūvis, jos turi turėti galimybę veikti rinkos sąlygomis ir susidoroti su, e, su, su tenkančiu darbo krūviu. Kai dėl tų agentūrų, kurios veiklą savo finansuoja visą, e, yra skirtumo ir tarp jų. Iš viso aštuonios agentūros yra arba iš dalies, arba visiškai finansuojančios savo veiklą iš gaunamų įmokų trys agentūros, kurios yra finansuojamos iš dalies, kurias moka pramonės įmonės ir yra šios. Pirmiausia, tai yra Europos vaistų agentūra, Europos aviacijos saugos agentūra ir cheminių produktų Europos agentūra. E, galėtume jas sudėti kartu į vieną grupę, nors skirtumų ir tarp jų esama. Antroji grupė yra tos agentūros, kurios savo veiklą finansuoja iš dalies E, iš dalies finansu, ta, jų veikla finansuojama iš ES biudžeto ir nacionalinių administracijų. Čia galėtume paminėti tris priežiūros struktūras. Tai apima bankų agentūrą, tai CPVO ir e, rinkos priežiūros agentūrą. Na ir galiausiai turime dvi agentūras, kurios yra finansuojamos iš pramonės įmonių įmokų. Tai apima Europos intelektinės nusavybės biurą viena vertus, anksčiau OHIM jis vadinosi, dabar EUIPO. Ir antra agentūra šioje grupėje būtų augalų įvairovės biuras CPVO. E, kaip matome, finansavimo modeliai yra patys įvairiausi ir čia e, veikia įvairūs suinteresuoti subjektai. kaip agentūroje tvarkomės tomis lėšomis. Renkamiesi du svarbiausi modeliai. Pirmiausia, agentūros turi įvairių, įvairių pajamų šaltinių. Pavyzdžiui, dal, iš dalies savo veiklą jos gal finansuoja iš kaunamų įmokų ir tai yra agentūros pajamos, kurios gali būti panaudojamos ir išlaidoms agentūros viduje. Antra, turime antrą modelį. Tai yra įvairių, įvairi agentūrų veikla yra susijusi su jų teikiamomis paslaugomis. Praktiškai abu modeliai yra pakankamai veiksmingi. Aišku, yra skirtumų tarp jų, bet turbūt drąsiai galėtume sakyti, kad tas tas vadinamas universalus biudžetizavimo modelis yra tas, kur administracinio darbo yra mažiau, taigi administracinių požiūrių tas modelis yra mažiau grėmėziškas, jis lengvesnis ir tai padeda sumažinti tą pavojų, kad bus kad atsiras pernelyg daug pajamų, kurios gali būti skirtos tik dalį veiklos finansuoti. Mes taip pat matome, kad jeigu mm, metinėme agentūrų biudžete matomas perviršis, tai tuomet atsiranda galimybė tas lėšas skirti tiksliniams kažkokiems veiksmams ir agentūros gali sukaupti ir labai reikšmingą perviršį kai kurių agentūrų veiklai tas perviršių sukaupimas yra būdingas. Dabar pereikim prie kito aspekto. Tai yra ištekliai, kurie dažnai yra vertinami pagal tai, kaip keičiasi darbuotojų skaičius. Štai turime e, grafiką, kurį mes e, galime matyti ekrane. Ši, nagrinėjimas laikotarpis apima 2007-2017 metus. Nuo 2013 matėme, kad darbuotojų skaičius nuolat augo. Tai taip pat buvo susiję ir su tuo faktu, kad išaugo ir pačių agentūrų skaičius, nuo 2010 ypatingai, nes ten susikūrė, tuomet susikūrė trys priežiūros agentūros. Ir Dėl to neturėtume stebėtis, tačiau nuo 2013 po susitarimo, kuris buvo pasiektas tarp biudžeto formavimo struktūrų, buvo susitarta mažinti agentūrų ir ES institucijų darbuotojų skaičių. Ir štai grafike matome skaičius. Linija plokštėja, leidžiasi Ir matome, kaip pasikeitė tendencijos. Tai yra glaudžiai susiję su biudžeto peržiūra šioms ir priežiūra biudžeto tų agentūrų. Be abejo, Galime prisiminti, kad 2013 metais Europos komisija pateikė komunikatą, kur buvo išdėstytas agentūrų personalo skaičiaus planavimas. Ir mm, štai matome, kaip pasiekiama tų 5 procentų personalo sumažinimo tikslo. Nuo tada buvo priimta įvairių sprendimų, kalbant apie metinę biudžeto procedūrą. Um, buvo nukrypta nuo tos bendros programos kai kuriais atvejais. Ir galiausiai tos agentūros, kurios savo veiklą finansuoja pačios, buvo, jos turėjo galimybę 1,8 procentai sumažinti savo personalo skaičių e, per atitinkamą laikotarpį. Tai yra, žemiau, tai yra mažiau negu iškeltas tikslas, bet e, kai kuriais atvejais tai buvo leista ir pateisinama. Dabar aptarkime tą atvejį, kurį buvo paminėjęs ir ponas Vogan ir apie kurį kalbėjo ponia Holmeier. Uh, ką daryti, jeigu keičiasi paklausos lygis e, padiktuotas rinkos situacijos. Agentūros dažnai pačios finansuoja visą savo veiklą, e, kitur situacija, e, visur, ne visur situacija yra vienoda, tačiau kai kur paklausa jų darbo labai keičiasi. buvo nuspręsta e, diferencijuotai vertinti tas agentūras, kurios savo veiklą finansuoja pačios. Ir pirmiausia buvo atliktas bandomasis projektas aviacijos saugos agentūroje. Pirmiausias tikslas buvo identifikuoti tuos rodiklius, kurie padeda įvertinti darbo krūvį ir našumą ir Tai padėtų spręsti ir problemas susijusią su darbuotojų skaičiumi. E, ir to, tai leidžia taip pat pritaikyti tam tikrą lankstumą, kad agentūra galėtų reaguoti laiku į rinkos poreikius. E, bandomųjų projektų atveju buvo sakoma, kad e, tas pasirinktas įmokų lygis buvo tinkamas, kad kad, kad tas įmokų lygis buvo tinkamas, nors tiesą sakant, čia yra tik tokia, tokia prielaida buvo padaryta. Antra vertus buvo padaryta prielaida, kad egzistavo reikiami kontrolės mechanizmai, kurie leistų tuos rodiklius numatyti ir jais remtis. Viso to tikslas buvo toks, kad tie rodikliai leistų tinkamiau renkti biudžetą ir pritaikyti turimus išteklius prie agentūrų poreikių ir prie e, tų kartais paklausos kitimų. Bandomojo projekto atveju buvo daroma prielaida, kad, kad, kad e, darbo krūvio pasikeitimai gali siekti minus 2 procentus arba 2 procentus. Ir tai buvo laikoma, na, normaliumu, kai personalo skaičiaus keisti nereikia. Jeigu 2 procentus 2 procentai yra viršima, tai būtų 2 procentai plus ar minus 2 procentai, tai tuomet e, išteklių lygmuo turi keistis. Pirmiausia bandymas buvo atliktas 2017 metų biudžete ir rezultatas buvo toks, kad vietoj darbuotojų skaičiaus sumažinimo EASOje e, e, darbuotojų skaičius buvo stabilizuotas būtent pasirinkus šį rodiklį. Šis projektas buvo aptartas tarp institucinėje darbo grupoje, grupėje. Europos parlamento nariai taip pat palankiai tai įvertino, o taryboje dar jaučiamas tam tikras skepticizmas. Ir mums buvo pasakyta, kad uh, valstybės narės pačios turėtų labiau priimti sprendimus šioje srityje. Ir jaučiamas, aišku, spaudimas yra iš visų pusių. Norėjau apibendrinti, pasakydamas štai ką. E, klausimai, diskusija jau buvo iškelti. Čia mes kalbame apie institucinę, apie atsakomybę ir atskaitomybę Europos komisijai, Europos parlamentui, o šioms institucijoms tenka atsakomybė tinkamai vertinti situaciją ir užtikrinti, kad resursai bus naudojami tinkamai, kad agentūros turėtų galimybę tinkamai veikti ir, ir, ir, ir aišku, čia dar gali iškilti klausimas, ar gali atsikratyti atsakomybės ES institucijos dėl, dėl lėšų naudojimo priežiūros? E, turbūt ne, man atrodo, galėtume pasižiūrėti, kaip šį klausimą geriausiai spręsti. Be abejo, agentūros įneša savo indėlį ir į pensijų fondą. Tačiau kaip užtikrinti tai, kad visos lėšos, visi tie ištekliai būtų tinkamai prižiūrimi, kad su jų naudojimu viskas būtų gerai. Yra e, dar vienas darbas, e, būtent įvertinti, ar tos įmokos atitinka pasteikiamos paslaugos kainą. Ir ta priežiūros funkcija turėtų išlikti ES institucijų rankose. Mes čia pirmiausia, kad turėtume kalbėti apie tas agentūras, kurios finansuoja visą savo veiklą, kaip tvarkyti su, biudžet, su jų biudžetu perviršių. Ir aš manau, kad čia turėtų savo vaidmenį atlikti ES institucijos. Tiek būtų. Ačiū. Vielen herzlichen Dank, Herr Breser, für diesen ersten Überblick. Ich Dėkoju ponai Presa už pristatymą. Ponas Sančias dabar iš audito rūmų dalyvauja posėdė taipogi. Ponas Spanioli maisto saugos e, agentūros atstovas, taigi prašom žodis, žodis jums. Dėkoju. EFSA džiaugiasi galėdama dalyvauti šiame posėdėje, atstovaudama agentūrų tinklui. Mes šiemet pirmininkaujame e, šiam tinklui ir esame pasiruošę diskusijoms su jomis. E, šis seminaras yra skirtas ypač agentūroms, kurios yra finansuojamos iš surinkamų mokesčių. E, bet e, mūsų tinklas apima dar daugiau agentūrų, 45 e, būtent yra finansuojamos tokiu būdu. 0,8 procentai ES biudžeto yra surinkama iš tų mokesčių. Taigi mokesčiai yra labai svarbus visam tinklui. Yra tam tikrų klausimų, kurie yra susiję tiesiogiai su mokesčių valdymu, bet tokios agentūros taip pat turi spręsti ir kitas problemas, kitus iššūkius, kurie kyla, pavyzdžiui, susijusius su auditu. Ir e, jau buvo pasakyta, kad e, alternatyvus finansavimo ištekliai taip pat yra svarbus klausimas, kuris bus dar svarbesnis ateityje, kai vis daugiau agentūrų prisijungs prie mūsų tinklo ir mes esame pasirengę analizuoti alternatyvas, naujas galimybės finansavimui užtikrinti ateityje. Reikėtų pabrėžti, kad diskusijos apie tas e, agentūras, kurios finansuojamos surinkamų mokesčių, turi būti susijusios pusiausvyros siekimu e, tarp e, taisyklių laikymo sustebėjimo ir lankstumo, primant sprendimus dėl savo veiklos. Tai pasakyti, na, kalbant apie visas agentūras. Na ir galime tokį principą pritaikyti ir kitoms agentūroms, ne tik toms, kurios e, e veikia finansuodama savo veiklą iš surinkamų rinkliavų mokesčių. E, norėtume, norėčiau pristatyti praeitie, praeitie išmoktas pamokas e, ir e, taip pat e, nu, nurodyti, kaip tinklas mano, kad ateityje reikėtų tinkamai valdyti išteklius ir valdyti tas agentūras. Nuo 2012 metų 2012 e, metai yra tinkamas, tinkama data, nuo kada būtų galima pradėti taikyti tą bendrąjį požiūrį, kai buvo apibrieštos e, priemonių gairės. Taigi galime pasakyti, kad e, per pastarusius penkerius metus Valdysena buvo apibriešta remiantis bendruoju požiūriu, priemonių gairėmėse ir diskusijomis paremtomis MFF, daugiametė finansinė perspektyva 14-20 metams, kuomet buvo diskutuojama apie darbuotojų skaičiaus mažinimą ir biudžeto užšaldimą. Taigi, e, tai yra du pagrindiniai klausimai, kurie, buvo, e, kurie darė įtaką tinklo valdymui. Jeigu pažiūrėsime į gairių gyvenimą, pamatysite, kad tikrai buvo pasiekti daug sėkmės. Buvo gyvendita 99,7 procentai e, veik, veiksmų, taigi rezultatų buvo pasiekta tikrai gerų. Buvo padidintas skaidrumas, atskaitomybė, nuoseklumas, agentūrų nuoseklumas, koordinavimas ir bendradarbiavimas tarp agentūrų. Tai tikrai sveikintina. Na, o žiūrint iš kito e, neigiamą, neigiamus aspektus, matome, kad padidėjo administracinė našta. Tai agentūros pabrėžė daug kartų. Taip pat E, koordinavimuose našta buvo perkelta pač, pačiam tinklui. Ir e, mes matome, kad buvo parengta ataskaita dėl 2015 metų biudžeto gyventinimo patvirtinimo ir buvo pripažinta, kad būtina užtikrinti kad e, darbuotojų koordinavimo institucija, nuolatinis sekretoriatas turėtų dar daugiau darbuotojų tam, kad tinklas galėtų atsižvelgti į visus e, e, prašymus, kurie, kuriuos gauna. Taip pat e, buvo pabrėžta iškylo ir kitų problemų susijusių su lankstumo trūkumu, susijusių su finansų ir darbuotojams taikomoms taisyklėms. Uh, kalbant apie išorinį, išorėje vykdomą auditą. E, taip pat e, buvo netinkamos išlaidų perkelimas, susidurtas tokiu perkelimu ir e, su carry over, su lėšų perkelimu kitus metus. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad kalbant apie darbuotojų skaičiaus mažinimą, buvo pasiektas požiūris, one size fits all. Viena, e, vienas, viena taisyklė tinka visiems. Teigiami rezultatai būtų tokie, 5 procentais e, e, buvo pasiektas 5 procentų perviršis. Darbuotojų mažinimas jau beveik pasiekė 10 procentų. Taip pat ši, šia veikla buvo pasiekta teigiamų rezultatų veiksmingumo ir bendradarbiavimo tarp agentūrų didinimo srityje. Be to, agentūros pasiekė pažangos valdymo srityje. Neigiami rezultatai būtų tokie. Pasitelkus šį požiūrį, visiems tinkamas, po, tinkamą požiūrį, nebūtinai susiję, susiję su politikos kryptimis susiję, susijusi deprioritizacija. Be to, buvo pasitelktos užsakomosios paslaugos, nepastu, atsirado nepastovaus darbo atveju, buvo įdarbinti darbuotojai, pasitelkiant laikino darbinimo sutartis. Taip pat buvo atsirado tam tikros polarizuotos pozicijos diskusijų metu dėl biudžeto. Mes nusprendėme, kad tų diskusijų metu trūko bendradarbiavimo tarp um, institucijų ir agentūrų. Ko gero reikėtų siekti, kad atmosfera diskusijų metu būtų kitokia. Dabar norėtume pristatyti, kaip um, norėtume, kad ateityje uh, kistų ši situacija, gerėtų. Mes uh, bandėme apibriežti, Kur galėtų slypėti varomoji jėga ateityje šioje srityje? Pavyzdžiui, paslaugų ir pajėgumų bendras naudojimas. Tai yra viena iš pagrindinių prioritetinių sričių tinklui. Darbo buvo dėta tikrai daug iki šiol. Mes parengėme tikrai įdomų katalogą kuriame yra įvardintos e, paslaugos ir e, pajėgumai, agentūrų pajėgumai. Tai tikrai detalus e, dokumentas, agentūros jau naudojasi juo. Mes pasitelkėme jungtines paslaugas, tokias kaip pavyzdžiui veiklos atkūrimas po nelaimių, jungtiniai bendrieji viešiai pirkimai, Mm, debesijos brokeriavimo e, paslaugos ir taip toliau. Taigi, mes dabar užtikriname bendradarbiavimą, agentūrų bendradarbiavimą šią srityje, bet norėtume į šią veiklą traukti ir komisiją. Nes tikrai bendradarbiaudamas su agentūromis, e, kurios yra mažos ir lankščios, galėtų pasiekti e, Mm, mm, inovatyvių e, sprendimų. Komisija yra didelė institucija, jos kritinė masė yra didelė. Ir bendradarbiaujant su komisija tikrai būtų galima padidinti veiksmingumą ir sutaupyti lėšų. Mes taip pat analizuojame ir naujas bendradarbiavimo sritis, Mes e, pradėjome bendradarbiavimą informacinių technologijų srityje ir e, norėtume taip pat e, dėmesio skirti ir žmogiškiesiams ištekliams. Šios srityje taip pat galima būtų sutaupyti labai daug lėšų. Be to, su agentūromis norėtume dėmesio skirti ir pagrindinėms verslo sritims bendradarbiaujame su kitomis mokslinėmis agentūromis, todėl kad no, norime ir toliau dalintis ekspertais patirtimi. Tai tikrai svarbu ateičiai. Pažiūrėkime į kitą sritį, kurioje mūsų tinklas veikia. rezultatais paremtas e, biudžeto, su, e, grindžiamas biudžeto sudarimas. Agentūros e, yra nedidelės, didelės apimties, lankščios ir jos gali tinkamai valdyti visas sudėtingas operacijas. Mes tikrai įdėjome daug darbo, įdomaus darbo ir uh, E, mūsų tikslas yra parengti brandumo modelį ir norime apibriežti, kokios pasiekmės bus perinant prie nuo įnašų paremto biudžeto sudarimo prie rezultatais grindžiamo biudžeto sudarimo. Būtina apibriežti tinkamus procesus, pagrindinius veiklos rodiklius, kurie jau buvo įtraukti katalogą. Be to, mes turime e, ir pagalvoti apie eksantę mm, ir ekspost vertinimą šiame kontekste. Kitos e, institucijos taip pat įsitraukė į šią veiklą, mes to labai džiaugiamės. Ir norėtume pabrėžti, kad agentūros yra pasirengusios pradėti ir rezultatas grindžiamo biudžeto sudarimo bandomai projektą institucijų lygiu. Taigi stengiamas e, at, um, atsisakyti darbuotojų skaičiavimo modelio ir pasitekti ilgalaikį valdymo požiūrį darbuotojų skaičiavimo modelis tikrai sudėtingas ir sunkiai pritaikomas. Na, dar vieną skaidrę skirime finansavimui, bet ko gero CPVO kolegos arba kiti kolegos iš ESA galės pristatyti šį klausimą išsameu turėtume pagalvoti apie galimus alternatyvius finansavimo išteklius. Mes dar neturime suformavę savo galutinės pozicijos šią temą, bet esame pasirengę diskusijoms. Mūsų vizija, ateities vizija taip pat yra susijusi ir su 15 metų biudžeto gyvendinimo ataskaita, tai yra su sektoriniu tem, teminiu požiūriu, kuris yra įvardintas jame. Būtina stiprinti bendradarbiavimą tarp agentūrų, kurios veikia toje pačioje srityje. Ir e, išteklių valdymas turėtų būti apibrieštas remiantis būtent šiuo teminiu požiūriu ir e, agentūrų bendradarbiavimu. Taip pat reikėtų galvoti ir apie platesnės politinės rytis. Taigi sektorinis teminis požiūris turėtų būti naudojamas, taip pat diskutuojant apie biudžeto gyvendinimą, patvirtinant biudžeto gyvendinimą ir rezultatus. Žinoma, apie tai būtų galima dar padiskutuoti išsameu. Taip pat reikėtų pasitelkti paprastesnės ir lankstesnės finansinės ir darbuotojams taikomas taisyklės. Apie tai jau buvo kalbėta. Šiandieną agentūroms trukdo tam tikras lankstumo trūkumas. Kalbant apie e, finansų reglamentavimą, dabar jau yra siūloma daugiau lankstumo Žinoma, kalbant apie darbuotojams taikomas darbo taisyklės, darbo vidaus taisyklės, e, šioje srityje e, pakeitimus įgyvendinti yra sudėtingiau, bet galėtume pagalvoti apie tai, kaip agentūros galėtų atsižvelgti į savo konkrečius skirtumus e, ir kaip galima būtų padaryti ir tam tikras išimtis, darant pakeitimus šioje srityje. Visą tai rodo, kad Bendradarbiavimas ir pasitikėjimų paremtas dialogas vis stiprėja, vis stiprės ateityje. Būtina kalbėti iš vien, diskutuojant apie biudžetą, taip pat būtina užtikrinti dialogo skaidrumą, bendrą įsitraukimą į veiklą ir pasitikėjimą partneriais Tai svarbu taip pat užtikrinant bendradarbiavimą ir mažinant taktinius žaidimus ir diskusijas koncentruojant į strategiją. Dėkuoju. Vielen herzlichen Dank für diesen Überblick, Ausblick bis hin zu Visionen. Äh, Dėkoju už pristatymą tokios bendrosios ir kartu optimistiškos vizijos. Kitas kalbėtojas yra profesorė Eren Vos. Ji atstovauja TARN projektui, tai yra akademinių tyrimų tinklas, nagrinėjantis klausimus susijusius su agentūromis kaip ES vykdomosios valdžios subjektais. Pone, jums žodis. Thank you. Well, and uh, that's in fact uh, um, um, a, lit, a, a term that is used in the literature for. Uh, dėkoju, aš norėčiau pasakyti, kad uh, Žodis executive, vykdomasis, vis dažniau yra taikomas. Kalbant apie agentūras, tai yra toks terminas, kuris dažnai naudojamas literatūroje. Na ir žodis agentsification, agentūrų efektyvinimas yra sunkiai verčiamas į kitas kalbas. Mm. Akademinės mokslinio tyrimų tinklas Tarna analizuoja šį reiškinį ir aš dėkuoju Jums už tai, kad pasikvietėte mane į šį renginį. Aš norėčiau Jums paaiškinti, mm, pristatyti būtent šį tinklą. Jis analizuoja agentūras ir Taip pat e, norėčiau prisidėti prie diskusijų dėl biudžeto patvirtinimo, kalbant apie tas agentūras. Žan Monė, tinklus, agentūrų tinklas. E, yra tinklas, kuris bendrai finansuojamas e, iš ES lėšų ir programa, Žan Monė programa, e, yra skirta. E, moksliniams tyrimams, informacijai ir agentūrų tinklui. Devynios agentūros dalyvauja šiame e, tinkle. Ir e, jos e, yra, šiame tinkle yra analizuojamos analizuojama agentūrų veikla. Tarna misija yra skirta agentūrų, ES agentūrų pozicijoms ir e, poziciją apibriežti ir veiksmams. E, norime, kad jos labiau bendradarbiautų ir kad vystytų dialogą su akademikais ir su praktika besiverčiančiais asmenimis. Tarna skiria dėmesio dialogui skatinti tarp e, tarnautojų, akademikų, mokslininkų ir skatina diskusiją susijusią su ES agentūromis, skatina žinių keitimąsi. Dar dėmesį skiria keturioms pagrindinėms temoms. Pirmoji yra susijusi su konceptualizacija tos ES vykdomosios valdžios. Agentūros ir veikia kaip tam tikri tarpininkai tarp valstybių narių ir tarp institucijų. Jų pož... pobūdis yra hybridinis. Taip pat dar viena tema yra ES agentūrų veikimas laikantis konstitucijos galios ir teisėtumas yra diskutuojama apie galimą būtinybę daugiau remtis konstituciją per ES sutartis. Mes remiamės teisingumo teismo byla Maroni 2.0. Trečia tema, kurią analizuoja Tarn, yra tarptautinė agentūrų veiklos dimensija. Europos agentūros veikia pasauliniu lygiu ir Mes rengiame tyrimą šioje srityje susijusi su teisiniu agentūrų statusu ir su uh, interpretavimu, Europos agentūrų interpretavimu, veiklos interpretavimu. Na ir dar vienas rytis yra funkcinis veikimas ir ES agentūrų veiksmingumas. Taigi stengiamės kelti klausimą, kaip būtų galima pagerinti agentūrų veiksmingumą. Atsižvelgiant ir į vidinės organizavimo temas, klausimus, tokius kaip, pavyzdžiui, biudžeto apibrėžimą, darbuotojų valdymą, gerą valdymą ir taip toliau. Tarn rengia darbinius dokumentus, organizuoja konferencijas ir seminarus. Taip pat organizuoja paskaitas, rengia tinklaraščius. Tarn partneriai būtent organizuoja paskaitas Florencijoje, Maastrichte, Paryžiuje, Romoje, vieno ir kitose miestuose. Svetainė, Tarn svetainėje yra E, mokslinio tyrimų duomenų bazė ir informacija apskritai. Na ir paaiškinau apie misiją, apie TARN misiją. Na, o dabar norėčiau kalbėti apie demokratinį ES agentūrų atskaitomumą. Ir ypač norėčiau kalbėti apie biudžeto gyvendinimą, kalbant apie tas iš mokesčių finansuojamas ES agentūras. Buvo nustatyta, kad reikėtų geriau stebėti ES agentūras ir reikėtų supaprastinti esamą taikomą atskaitomumo mechanizmą. buvo pastebėta, kad nepakankamai yra vertinamas, analizuojamas atskaitomumas, valdymo, politinis, administracinis, finansinis ir teismų atskaitomumas. Be bejonės Europos parlamento vaidmuo yra svarbus, užtikrinant ES agentūros priežiūrą. Neseniai buvo panaudotas e, biudžeto gyvedimo patvirtimo mechanizmas, pabrėžiant trūkumus šioje srityje, pavyzdžiui, susijusiu su darbuotojais. Taigi, tokios agentūros kaip pavyzdžiui EMA ir EFSA, EMA ir EFSA sulaukė komentarų apie um, interesų konfliktus, agentūrų nepriklausomumo problemas ir taip toliau, nešališkumo problemas ir taip toliau. Europos sąjungų, sąjungoms daugėjant, jų daugėjant, yra būtina taip pat galvoti ir apie priemonės ir priemonių, taikomų priemonių stebėjimą. Uh, Būtina užtikrinti patikimumą, skaidrumą ir, ir būtina skatinti pasitikėjimą ES sprendimų prieimimu. Taigi biudžeto patvirtinimas būtų, galėtų būti tinkama priemonė taikoma šioje srityje. Taigi, vertinant, pakartotinai vertinant esamus priežiūros mechanizmus, apie tai galėtume pagalvoti. ir e, atskaitomumas e, bei veiksmingumas e, bus vertinamas ateityje tarna e, tinkle. Dėkuoju uždėms. Dėkuojame poniai Vos. Ačiū už tą tokią įdomią apšalgą, kurią ką tik išgirdome. Matau, kad agentūros, kurios iš dalies ar visai finansuoja savo veiklą, e, turi būt, joms turi būti taikomi visi numatyti kontrolės mechanizmai ir parlamente tam požiūrio pritarima. O dabar suteiksime žodį ponui Martinui Ekvadui, Jis yra bendrių augalų įvairovės biuro atstovas. Prašom, žodis jums. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad surengė šį susitikimą ir kad pakvietė manimi dalyvauti. Man reikės tai yra puikia proga Europos parlamento nariams e, susipažinti iš arčiau su ES agentūromis ir su tokiamis kaip mūsiškė, pavyzdžiui. Mes esame ta agentūra, kuri savo veiklą finansuoja pati. Mes e, su Europos parlamentu bendradarbiavome palyginus nedaug. Parlamentas netvirtina CPVO biudžeto ir nėra įtrauktas taip pat į biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą, kaip tai buvo pasakyta. Po Lisabono sutarties patvirtinimo e, Europos parlamentas yra įtrauktas e, į visą eilę teisėkūros priemonių prieimimą, kuri liečia ir mūsų CPVO. Ir štai dabar norėčiau pasakyti, kad e, F, aš, aš norėčiau pateikti dabar nuomonę daugelio tų agentūrų, kurios yra savo veiklą finansuojančius, kaip EFSA, kaip daugelis iš mūsų. Ir norėčiau pažvelgti į kai kuriuos tik mums būdingus, CPVO būdingus dalykus. Mes e, norėt, mes siekiame dirbti kartu su kitomis agentūromis, norime būti savo veiklą finansuojančiomis, tai priklausomomis organizacijomis. Aš, mm, nors laiko nedaug, pabandysiu labai greitai apžvelgti, ką darom CPVO. E, kalbėsiu apie e, biudžeto vykdymo patvirtinimą, rezervų, išteklių tvarkymą, žmogiškuosius išteklius, techninius kai kurios dalykus ir panašiai. Tačiau pirmiausia, noriu pasakyti štai, kad CPVO didžiuojasi galėdama būti ta struktūra, kuri tvarko didžiausią e, pasaulyje augalų įvairovės teisų sistemą. Mes savo veiklą finansuojame patys, mes ne tik, kad negauname jokių lėšų iš ES biudžeto, bet mes, kaip jau buvo sakyta, prisidedame prie pensijų sistemos ir taip pat mokame visas socialinės įmokas. Turime 18 milijonų biudžetą per metus, vietas kablelis 6 milijono. 000 sumokome pensijoms e, ir kitiems mokesčiams. Ir, na ir svarbu tai yra kartais pasakyti, kad esam naudingi. Mes gauname nuo tada, kai buvo įdėkta sistema prieš 20 metų, gauname apie 60 tūkstančių prašymų, 26 tūkstančius aktyvius, nusavy, aktyviai veikiančius nusavybius dokumentus tvarkome, gauname apie 3,5 tūkstančio prašymų per metus, mokame, apmokame 40 tūkstančių, e, tiksliau išsiunčiame 40 tūkstančių sąskaitų per metus ir mūsų e, biudžetas 16 metais 18 milijonų. Visą tai tvarko 45 labai kompetentingi mūsų personalo asmenys. Kyla klausimų, ar ar agentūra tinkamiausiai gyvendina ES e, politikas. Man atrodo, kad mes galime labai greit atsakyti į tuos klausimus. Mes labai greitai e, sprendžiame e, klausimus susijusius su klientų paraiškomis. Pas mus dirba labai kompetentingi žmonės ir mes iš tikrųjų atliekame įvertinimus, kurie rodo, kad mes labai greitai dirbame su klientų prašymais E, dažnai tas prašymas pateikiamas viena kalba, mes visiems jiems turime vieną procedūrą ir priimamas vienas sprendimas. E, be abejo, e, mažiau administracinės naštos lieka po mūsų darbo nacionalinėms struktūroms. Ir tai yra logiška. Mes manome, kad, kad tokia būtų mūsų darbo esmė. Šis tas susijęs su valdysena ir biudžeto patvirtinimu. Mes manome, kad priežiūra visoms organizacijoms yra labai svarbus dalykas. Esu įsitikinęs, kad visos ES struktūros turėtų laikytis labai aiškių taisyklių ir principų ir reikėtų užtikrinti sveiką finansinę valdyseną. Tai yra labai svarbu ir mes ne, negalime tik laikytis finansinių taisyklių. Bet turime taip pat e, pasakyti savo klientams, kad mes dirbame labai greitai, mes grįžtame prie ekonomikos saugimo, prie efektyvumo ir taip pat padedame jiems jų veikloje. E, puikus, puiku, kad klientai e, dalyvauja mūsų veikloje mokėdami įmokas ir puiku puiku, kad mes savo darbų pagerime bendrą ES veiklą. Europos parlamentas gina mokesčių mokėtų interesus, e, tvirtindamas biudžeto įvykdymą. Tai yra puikus dalykas, tačiau e, pažiūrėkime į mažesnį šiek tiek mastelį. E, pramonės atstovų buvimas, dalyvavimas, CPVO finansavimas ir biudžeto panaudojimas uh, E, sakyčiau, yra tinkamai prižiūrimas, nes e, e, dalyvauja administracijos, valdybos atstovai, dalyvauja Europos komisijos atstovai ir stebėtojų teisėmis klienčių organizacijų atstovai. Tai aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys, kaip galima būtų tinkamai prižiūrėti biudžeto įvykdymą iki euro, euro tikslumu. Svarbu e, glaudinti bendradarbiavimą su Europos parlamentu, teikiant informaciją, tačiau nepamirškime, kad finansiškai prie sistemos prisidedantis subjektai taip pat labai glaudžiai prižiūri, kaip išleidžiami pinigai, įskaitant ir tai, kiek dirba darbuotojų ir kaip, kaip tos lėšos naudojamos. Jie nori žinoti, kam išleidžiamas kiekvienas euras. Noriu pasakyti, kad valstybė valstybių narių e, pramonės įmonių atstovai labai ateidžiai prižiūrimų šio klausimu. Be abejo, mes norime subalansuoto biudžeto, tačiau dažnai tai nėra lengva sritis. Mums reikia žiūrėti ne į metinį biudžetą, bet ilgesnę perspektyvą dažniausiai. E, rezervo turėjimas nėra koks, kokia nors prabanga, tai yra būtinybė, kad galėtume užtikrinti, kad e, mokėjimai bus atliekti, atlikti taip, kaip reikia ir kad tų lėšų pakaks veikimui užtikrinti, kad bus galima išlaikyti infrastruktūrą ir kad bus galima toliau vykdyti projektus. Rezervą galima tvarkyti tinkamai tada, kai yra lanksti įmokų sistema Europos komisijos valdyba paprašė, kad būtų pakeistas reglamentas ir to dėka CPVO per pastarosius kelis metus gali nuo 12 milijonų rezervų iki 500 tūkstančių eurų padidinti tą rezervą. Tas mes sumažinome iš pradžių išlaidas, paskui jas Paskui turėjome įmokas padidinti net iki kritinio ligmens. Mes galime tvarkytis su e, turimų rezervų ir tuo būdu nekelti problemų nei savo, nei klientams. Man atrodo, svarbiausia tema mūsų agentūrai dabar yra tai, kas jau buvo pasakyta agentūrų susitė dėl to, kad mažins 5 procentais darbuotojų skaičių. E, buvo e, numatyta darbuotojų perskirstimo schema, kuri dėja kol kas nėra gerai veikianti. Tokios agentūros, kurios pačios save e, finansuoja, CPVO ir EIOPA, nėra teisiškai saistomos šio principo. Mes ne, negaunam pinigų tiesiogiai iš ES biudžeto. Ir jeigu mes sumažintume 10, 20 ar 30 ar net 90 procentų savo darbuotojus, tai visiškai nepalies ES biudžeto. E, tad mums sunku žmonėms paaiškinti, kodėl savo darbuotojų skaičių turime mažinti 5 procentais, kodėl jie turi būti keliami kitur. Bet e, juk, man atrodo, jeigu mes to nedarytume, tai niekaip neprieštarautų uh, E, tiems principams, dėl kurių buvo susitarta. Taigi manau, kad analizė čia turėtų būti šiek tiek kitokia. Galbūt galima būtų sakyti, kad nepaisant to, kaip yra finansuojamos agentūros, darbuotojų skaičius turėtų būti mažinamas, kad būtų pasiekiama didesnio efektyvumo, bet e, gali tuomet tekti įmonėms mokėti didesnės, e, dides, didesnius mokesčius už gaunamas paslaugas, tai irgi nebūtų geras dalykas. Klientai mokantis mums įmokas e, nori, kad, e, būt, kad darbas būtų atliekamas sparčiai. Jiems netenka išleisti papildomų pinigų dėl to, kad pas mus dirba šiek tiek gal daugiau darbuotojų. Susitikime su taryboje paskutinį kartą mes pasiūlėme išaldyti uh, E, tą sustarimą, kad liktų 5 procentai, kad nebūtų liepiama mažinti dar labiau. E, bet mums reikalingi darbuotojai. Mes susidurėm su tokia keista situacija, kad CPVO lyg ir susitarė dėl er, išteklių išaldymo, bet mums yra štai po diskusijų komisijoje buvo pasakyta, kad mums negali būti uh, pritariama ir tai yra keista situacija, kuri rodo visą reikalo sudėtingumą. Valstybės narės nori, kad Frontex dirbtų aktyviau, teks už tai mokėti. Tai ten e, skiriami didesni ištekliai, tai yra logiška. Pramonė iš CPVO prašo vis daugiau ir sutinka už tai mokėti. Tačiau nėra logiška tai, kad mums didėjant darbo krūvių nėra leidžiama gauti papildomų įmokų, turint daugiau darbuotojų. Taigi, ESA e, buvo paminėtas bandomasis projektas. Vėlgi buvo kalbama apie teisėtus poreikius, remiantis tam tikrais e, indikatoriais, rodikliais. Jie parengė resursų valdymo mechanizmą, parengtas savo agentūros realijomis. Ir apie tai jau buvo kalbėta, buvo kalbėta, kad e, resursai turėtų būti siejami su egzistuojančia realia paklausa ir neturėtume nieko laukti. E, neturėtume laukti to bandomojo projekto galutinių rezultatų, galime jau pradėti veikti dabar. Tų išteklių mums reikia dabar. Dėl darbo krūvio tarp porą žodžių. Nežinau, ar gerai matote grafiką, tačiau e, galėsite gauti šią mano pasakymą medžiagą paskui. Matote, kad darbo klubo indikatoriai CPVO rodo, kad e, primti sprendimai tiesiogiai takoja mūsų veiklą. Rodikliai didėja, tačiau ir mūsų e, žmogiškų išteklių situacija tebėra stabili pagal turimus rodiklius pagal šį grafiką. Mes, mūsų žmonės dirba 40 valandų per savaitę. E, mums reikėtų, aišku, papildomų išteklių. Svarbiausias privalumas, kai dirbi mažoje agentūroje, yra tai, kad gali laikytis nuosekliai tam tikros aiškiai apibrieštos politikos. Ir e, sumažėja tos biurokratijos, kurios ES, sakom, ir taip yra daug. Ir reikalinga yra tam tikra kritinė masė, kad būtų galima vieną ar kitą agentūrą tinkamai valdyti. Pavyzdžiui, CPVO ne tik kalbą mes sumažin, jeigu sumažinume dviem, trim darbuotojais savo skaičių, e, mums būtų blogai, nes tie du, trys darbuotojai yra labai vertingi mūsų biurui. Europos parlamentas turėtų vertinti ir šią perspektyvą. E, galbūt reikėtų kreiptis ir Europos komisiją, kad būtų atsižvelgiama į 2014 metų komunita, komunikatą, tačiau e, kai kuriais atvejais jų galima par, pasakyti, kad paklausa yra tokia, kad mums reikia visų mūsų darbuotojų ir kad mes nebūtinai privalome laikytis to reglamento. Na, atrodo, laiką savo išnaudojau, dėl lėšų perkelimo gal turėsiu progą pasisakyti diskusijose, kad dėl finansinio e, reglamento vėlgi galbūt tarsiu žodį diskusijose plačiau. Na gal tik tai dar svarbesnė tokia žinia. Mes e, džiaugiamės dėl CPVO e, priimtų sprendimų, mums reikia, kad reglamentas kuo greičiau gyvendintas. Mums reikėtų, kad būtų laikomasi subalansuoto požiūriu, kad mažesnės agentūros irgi galėtų sėkmingai veikti ir kad būtų užtikrinama sveika, užtikrinama sveika tų agentūrų valdysena. Dėkoju. Dėkoju už puikų pranešimą, už įdomų pristatymą. Ir tikriausiai tam, kad pasiektume esos modelio, e, ilgai tektų kovoti. Taigi dabar žodis ponui Žomišel Mastio iš esos. Jis yra Europos aviacijos saugumo agentūros finansų direktorius. Uh, Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte EASA ir už tai, kad e, suteikėte progą pristatyti tai, kaip mes dirbame ir kaipgi mes e, finansinius aspektus tvarkome. Tačiau prieš e, finansinį valdymą kalbėdamas norėčiau uh, E, trumpai apžvelgti, kągi daro ESA. Taigi čia dabar trumpai galite matyti, kad mes dirbame jau daugiau nei 15 metų, mūsų būstinė yra Vokietijoje, Kielne, čia yra mūsų būstinė. Taip pat turime atstovybių. Ir kitur pasaulyje - Briuselėje, Vašingtone, Monrealyje, štai Singapūrą neseniai atidarėme biurą. 800 maždaug darbuotojų dirba Kielne daugiausia jie yra aviacijos ekspertai. Na, ir taip pat 32 e, valstybės narės dalyvauja esos veikloje. 32 narės iš viso, 28 valstybės narės iš es ir 4 kitos valstybės. Kokiagi mūsų misija, be jokios abejonės, tai yra užtikrinti kaip įmanoma aukščiausią bendrą saugumo lygį aviacijoje ES piliečiams. Be aukšto lygio aviacijos saugumo, taip pat mes siekiame ir aukšto lygio aplinkos apsaugos. Be jokios abejonės tai yra rimta problema, į kurią reikia atsižvelgti. Be aviacijos saugumo dar teikiame ir tiesioginės paslaugas e, pramonės atstovams. Būtent todėl mūsų finansavimas yra mišrus. Mes teikiame paslaugas e, pateikdami vieningą reglamentavimo ir sertifikavimo e, procesą valstybėms narėms. Uh, Taipogi dirbame tam, kad būtų sustiprinta tiksliau bendra aviacijos vidaus rinka, kurioje veikia aviacijos subjektai. Na ir galiausiai dar yra vienas mūsų veiklos aspektas, tai yra dirbti kartu su e, tarptautinėmis aviacijos organizacijomis ir e, E, reglamentuotais. ICAO pavyzdžiui yra civilinės aviacijos organizacija ir kiti taipogi subjektai bei e, institucijos yra mūsų partneriai kitose šalise. Reikia pabrėžti, kad ESA nedirba viena, mes turime partnerysčių sistemą. Taigi mes glaudžiai bendradarbiaujame su valstybių narių nacionalinėmis institucijomis ir su ES institucijomis. Taigi čia yra kaip ir tokia sistema aviacijos srityje. Mes vieni nedirbame, dirbame kartu su kitais partneriais viename tinkle. Dabar siūlau pereiti prie biudžeto aspektų. Teisės aktų leidėjas, na, gal prieš, to, prieš tai apie biudžetą trumpai. E, bendrasis biudžetas 16 metų 142 milijonai eurų per metus. Ir čia matome yra trys pagrindiniai finansavimo šaltiniai. Pirmasis tai būtų honorarai arba mokesčiai surinkami už paslaugas. Tai sudaro maždaug 96 milijonus eurų per metus. Antroji dalis yra ES reglamentuojamoji veikla. Ir čia jau yra iš ES subsidijų ir valstybių narių įnašų finansuojama. Tai sudaro 39 milijonus maždaug eurų. Na ir taipogi e, jau keletą metų, pastarosios dviejus, trejus metus turime e, padidėjusi e, finansavimą konkrečių projektų. Štai pavyzdžiui, tarptautinis bendradarbiavimas techninėje srityje pagoda, pavyzdžiui, projektas, čia galima būtų jį paminėti, arba pavyzdžiui, 20, e, horizontas 2020 mokslinio tyrimų e, srityje, taipogi čia yra panaudojamos lėšos iš jo. Taigi turime tris iš viso pagrindinius finansavimo šaltinius esoje. Taigi kaip yra valdomas e, biudžetas? Kaip kad Europos komisijos atstovai sakė, mes taikome asignuotojų pajamų modelį. Teisės aktų leidėjas pagrindinėme reglamente 65 straipsnėje yra numatęs, kad mokesčiai ir honorarai surinkami iš pramonės atstovų yra vadinamosios asignuotosios pajamos. Taigi mes turime teisinę prievolę taikyti būtent šį modelį. Galbūt viskas atrodo gana techniškai, bet e, iš tikrųjų viskas yra gana paprasta. E, pajamos e, už iš mokesčių turi būti panaudojamos vien tik tai paslaugoms pramonės atstovams. Taigi čia nėra jokio kryžminio subsidijavimo tarp skirtingų finansavimo šaltinių ir mes negalime e, tų trijų e, veiklos kategorijų niekaip e, maišyti, tai sakant, jos turi tris atskirus finansavimo šaltinius. Pagal šį modelį taipogi yra šiek tiek apribojimų, tačiau mes su jais puikiai susitvarkome. Taigi, kaipgi mes tai darome? Mes turime sąnaudų apskaitos sistemą, kuri yra paremta aukščiausiais tarptautinės apskaitos standartais, tais pačiais, kurios naudoja didelės e, įmonės tarptautinės. Taip naudojame SAP standartą apskaitos ir Ernst Jung išorės auditoriai e, šį procesą audituoja kas, kas metai atliekant auditą mūsų agentūroje. Taigi mūsų veikla reglamentuojama pagrindinio reglamento ir aviacijos industrija, pramonė pageidavo, kad jų įmokos būtų panaudotos grinai ir tik tai sertifikavimo veiklai kokios kito pasiekmes būtų. Mes iš vienų metų į kitus perkeliame perviršį, kuris gali susidaryti iš tų dviejų kategorijų. Tai čia būtų iš asignuotojų pajamų ir iš honoraro ar mokesčių. Na, ir pervišis iš šių finansavimo šaltinių gali būti perkeliamas į kitus metus arba, pavyzdžiui, padengti galimiems nuostoliams ateityje gali būti tai panaudota. Na, o kas dėl subsidijų kategorijos pervišio, tai čia tuos pinigus gražiname Europos komisijai. Tačiau tai būtų taikoma tik tai subsidijų daliai. Tai reiškia, kad agentūroje yra gana nemaži e, perkelimai iš vienų metų į kitus, tačiau viskas yra daroma skaidriai ir tas perviršis, e, gana nemažas, gali būti panaudojamas ir vėlesniais metais. Taigi, sistema puikiai atspindi situaciją, kokiagi yra nes konkrečios pajamos yra skiriamos konkrečiam tikslui. Taigi mes taipogi stengiamės e, e, visų suinteresuotojų šalių, komisijos, parlamento ir pramonės atstovų skaidrumo reikalavimus e, ar lūkesčius atitikti. Taigi sistema yra kompleksiška, nes mes neturime jokio lankstumo tarp finansavimo šaltinių ir be to kiekvienais metais turi būti tas pats finansavimo šaltinis. Uh, panaudojamas. Tačiau tai yra dinamiškas procesas, tai remiasi ne planavimu, o realybė, kuri gali būti dinamiška taipogi. Tai reiškia, kad kai kažkas tai planuoja dirbti vienoje kažkurioje e, veiklos srityje, tai sistemoje atitinkamai tai bus atspindėta. Taigi pasiskirstimas um, panaudojimų resursų tarp skirtingų e, finansavimo šaltinių yra labai aiškus ir ryškus. Nepaisant to, kad tai gali keistis metai iš metų. Taigi mes turime į tai atsižvelgti, būtent dėl to ataskaitų teikimas yra labai kompleksiškas. E, sprendimas. Taigi, pavyzdžiui, šiais metais subsidijų srityje buvo e, nuostolių patirta, tačiau mes negalime jų e, niekaip perkelti į kitus metus. Taigi mes tiesiog ateities biudžetui turėtume numatyti šiek tiek atsargų toms, nu, tiems nuostoliams padengti galimiems. Taigi nelabai lengva čia yra tą universalų modelį pritaikyti, nes reikia turėti lėšų kiekvienoje finansavimo kategorijoje. Štai pavyzdžiui, kaip jau ir minėjau, subsidijų kategorija yra netokia lanksti, kaip kad pavyzdžiui įmokų ar mokesčių kategorija, kaip jau minėjau. Biudžetas yra pilnai valdomas uh, pagal ES nustatytas taisyklės, bei taipogi mes prisidedame prie veiksmingumo, efektyvumo e, pastangų šio proceso. Mes e, darbo naštos, pavyzdžiui, esame rodiklius parengę ir stengiamės, kaip įmanoma, tiksliau ir e, detaliau ats pristatyti mūsų darbo apimtis. Štai pavyzdžiui, ESOje mes įgyvendiname LEAP projektą. Tai yra veiksmingumo e, siekiantis tarp skirtingų sričių ir procesų e, projektas. Kaip kad komisija tai minėjo, tai yra pilotinis bandomasis projektas ir čia yra 2 procentų marža nustatyta ir kai tik tai peržengiama ta 2 procentų marža yra skiriamos papildomos e, lėšos. Taigi turime dabar naują programavimo dokumentą ir tai yra atitinkamai jame atspindėta. Antrojoje lentelės skiltyje matote, kad agentūros darbuotojų e, skaičius skirtas grinai veiklai yra daug didesnis. Ir štai pavyzdžiui, EASOje 81 procentas darbuotojų atlieka tą vadinamąją operatyvinę veiklą, grinai veiklai e, su veikla dirba. Taigi, jeigu pasižiūrėtume į kitus rodiklius, e, matysite kiek administracijai yra skiriama darbuotojų. Taigi dabar leisiu jums patiems pasidaryti išvadas apie tai, kaip yra taikomas universalusis modelis, turint galvoje, kad mes su skirtingais finansavimo šaltiniais dirbame. Kaip jau dabar galiu pasakyti, kad EASOS finansinė padėtis yra tikrai nebloga, saugi, taip sakant. E, yra beveik pilnas biudžeto panaudojimas ir pilnai išnaudojame visas statutinės darbo vietas. Taigi, mielai atsakysiu jūsų klausimus dabar ir dėkoju uždėmesi. Pirmininkė, ačiū. ESOS projektas, ko gero, turėtų įkvėpti daugiau vilties kitoms agentūroms. valdant e, savo instancijas ir struktūras. Taigi jūs drąsiai ėmėtės gyventi tokį modelį, kuris ateityje labai perspektyvus yra. Ir Ir tas modelis taip pat gali būti pritaikytas ir kitose agentūrose, be jokios abejonės e, atsižvelgiant į jų e, specifiką. Ko gero tikslas būtų parengti kažkokią tą priemonę, e, kurioje būtų atsižvelgiama ir į veiksmingumą, ir į e, rinkos poreikius ir į kitus imperatyvus. Taigi, tuo pat metu išliekant viešąją instituciją. Taigi reikia būti dirbti ir veiksmingai, ir nekelti panikos valstybėse narėse. Taigi dėkoju, dėkoju Jums už pristatymą. Na ir dar dabar šiandien turime e, finansinės kontrolės institucijų atstovus, tai turime e, auditorumo atstovą ponę Sačias. Ar jūs norėtumėte pasisakyti dabar? Dėkoju, pirmininkė. Be jokios abejonės, šiandien mm, nagrinėjamas klausimas parlamente yra labai svarbus Europos auditorumams ir man konkrečiai asmeniškai, nes aš esu atsakingas už agentūras. Todėl kaip ir privalėjau šiandien dalyvauti šiame posėdėje. Be jokios. Na, aš nesu pasirengęs e, dabar prisidėti prie konceptualizavimo, agentarizavimo ir kitų avimų šiandien. Norėjau tik tai e, atkreipti dėmesį tai, ką uh, esu pasižymėjęs, galbūt tai galėtų būti naudinga ateities diskusijoms. Pradėsiu nuo štai, ko atstovauju auditorubams, mūsų, rūmams. Mūsų e, mandatas ar stiprus, bet gana e, ribotas. Dabar kas dėl politinės perspektyvos vieno ar kito modelio tai čia jau e, teisės aktų leidėjai, jūs, e, gerbėmieji Europarlamento nariai, turėtume su tuo dirbti. Na, o kas dėl saugaus finansinio valdymo, tai e, pabandysiu galbūt susisteminti tas agentūras, kurios dalinai ar pilnai finansuoja savo veiklą. Aš esu pasirašęs dešimties agentūrų sąrašą. Ne aštuonios yra, kaip kad sakė komisija, dar dvi yra. Taigi iš dešimties agentūrų, e, kurios dalinai yra finansuojamos verslo arba valstybių narių, yra bent šeši skirtingi finansavimo modeliai. Taigi iš dešimties agentūrų, šeši, dešimt, dešimčiai agentūrų šeši modeliai taikomi matome, kiek daug yra finansavimo modelių. Taip, ko gero, yra todėl, kad visos agentūros, kiekviena agentūra buvo e, sukurta e, konkrečiam labai specifiniam tikslui ar politikos ryčiai. Tik tai dvi agentūros iš esmės yra finansuojamos pagal panašų modelį. E UIPO ir CVPO čia reikėtų paminėti. Tačiau jų perspektyvos ir nagrinėjami klausimai yra taipogi skirtingi, taigi jos irgi neturėtų būti traktuojamos vienodai. Dar kitas dalykas, kurį pastebėjau, nei viena agentūra neturi to vadinamojo grynojo finansavimo modelio. Nėra nei vienos agentūros, kuri būtų finansuojama vien tik tai ir grinai ne iš ES biudžeto. Kaip kad komisijos atstovas sakė, yra juk pensijų klausimas dar yra kitų socialinių garantijų, kaip kad, pavyzdžiui, Europinės mokyklos klausimas. Jeigu dabar pradėtume skaičiuoti, pradėtume planuoti finansavimą, ir žiūrėti, kiekgi verslas turėtų sumokėti agentūroms, tai sudėtinga būtų tai padaryti. net ir tos vadinamosios pilnai savo veiklą finansuojančios agentūros yra audituojamos Europos audito rūmų, na audito rūmai yra iš ES lėšų finansuojami. E, tai yra laikoma gerų modelių. Na taip, aš su tuo sutinku, nes tokia prievalė numatyta yra pagal sutartis Europos audito rūmams. Tačiau be jokios abejonės e, visiškai racionalus sprendimas yra mums patikėti auditą visų ES agentūrų. Nepaisant skirtingų verslo modelių, čia naudojamų visos agentūros priklauso e, Europos institucijų konsteliacijai. Na ir mano manimu, būtent dėl to joms yra primetamas politinis požiūris, bei taipogi saugaus finansinio valdymo principai. Taigi keletas e, dabar dalykų, principų galbūt, kuriuos norėčiau e, pabrėžti savo kalboje. Pirmiausia, dėl skirtingų verslo modelių, dėl skirtingų veikimo, veiklos modelių. Ko gero, tinkamų paskatų agentūroms e, klausimas yra pats svarbiausias pabandykime įsivaizduoti, kad e, agentūros turi rimtų priežasčių ar tam tikrų paskatų e, išleisti daugiau pinigų negu kad numatyta, išnaudoti visus papildomus išteklius, tai ko gero tai netituktų saugaus finansinio valdymo principų. Mes turėtume vengti tokių situacijų. Tai be to gali turėti ir politinių pasiekmių. Štai pavyzdžiui, jeigu ES piliečiai matytų, kad yra tokių institucijų, ES institucijų, iš ES institucijų konsteliacijos imtų švaistyti pinigus, tai ko gero turėtų e, blogesnių pasiekmių, negu kad patys išleidžiami pinigai. Na ir antras dabar iš tų keturių principų, kuriuos norėjau paminėti, tai yra skaidrumas. Skaidrumas, mano manimu, yra tai, į ką turėtume ir galėtume investuoti viešasias lėšas. Tai be jokios abejonės, tai daug kainuoja, tačiau apsimoka tai daryti dėl visai neseniai mano paminėtos priežasties, tai yra dėl Europos piliečių ir verslo. Na ir trečiasis principas, kuris būtinas yra saugiam finansiniam valdymui ir dėl biudžeto priežasčių, tai yra subalansuotas požiūris į biudžetą. Na, ir tai nėra taip jau aišku ir skaid, skaidru tam tikrą prasme, nes daug, pavyzdžiui, šiandien buvo kalbėta apie perkelimus. Čia reikia komunikuoti, reikia pateisinti tuos perkelimus. Uh, manau, kad tą patį principą galima būtų pritaikyti ir rezervams savo veiklą finansuojančių agentūrų. Čia galėtume tai pritaikyti, pri, pri, palyginti ir su perkelimais. Taigi, manau, kad čia galima pritaikyti bendruosius principus ir tai pasiekti geresnio finansinio valdymo. Na ir galiausiai atskaitomumas ir demokratinė priežiūra. Dėl ką tik tai mano išvardintų priežasčių, aš manau, kad e, e, dalinai savo veiklos, kai yra finansuojama ar kai iš verslo yra finansuojama dalis veiklos, agentūra turi būti demokratiškai e, prižiūrima, taip sakant. Ir galbūt ne visiškai identiška procedūra turi būti taikoma, kaip kad pilnai iš es lėšų finansuojamoms agentūroms, bet panaši procedūra turi būti taikoma. Audito rūmai visada mane, kad e, turi būti pritaikyta tam tikra biudžeto įvykdymo pro, patvirtinimo procedūra šiams agentūroms, nes jos priklauso tai vadinamai Europos institucijų e, ins, konsteliacijai ir čia yra taikomi bendrėje Europos institucijų veikimo arba, pavyzdžiui, darbuotojų personalo srities principai. Taigi dėkuoju už galimybę pasisakyti. Pirmininkė, ačiū. Dėkuoju už pasisakymą, už patikslinimą tikslesnės informacijos pateikimą. Aš, pavyzdžiui, nežinojau, kad iš dešimties agentūrų, tiksliau, tarp tų dešimties agentūrų yra tokie skirtingi finansavimo modeliai. Aš bent jau maniau, kad yra tam tikrų bendrų bruožų, tačiau atrodo, kad sistemos yra labai skirtingos tarpusavėje. Taigi labai gerai yra tai apžvelgti išsameu ir pabandyti suprasti, dėl kogi tokie pokyčiai tik, susiklostė, tiksliau, dėl ko tokia situacija ir dėl ko susidariusi ji yra. Kodėlgi dabar kiekviena agentūra atrodo yra pasirinkusi skirtingą orientaciją. Taigi agentūrų iš viso yra 45, taigi biudžeto kontrolės rytyje tikrai e, labai įdomus klausimas tai yra. Mes visada bandome sutarti dėl bendrų dalykų ir bendrą požiūrį pritaikyti. Tačiau jūs mums aiškiai pasakėte, kad net jeigu agentūra vien kažkuri tai yra pilnai save finansuojanti, vis tiek reikalinga biudžeto kontrolė, nes ši agentūra vis dėlto yra viešoji institucija, kuriai, kuri turi. E, viešuosius įgaliojimus, be jų ko gero jie neegzistuotų. Dabar žodį suteiksiu kolegai Vogan, o po to poniai Solin ir po to ponui Solin. Jeigu kažką praleidau iš kalbėtojų sąrašo, taip iš karto pasakykite. Some... Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padaryti tam tikras išvadas. Vienas klausimas e, buvo skirtas konkrečiai agentūroms. Jis yra susijęs e, su priežiūra ir biudžeto patvirtinimo procedūra. Aš suprantu, kodėl agentūros gali galvoti, kad e, jos nebūtinai yra įtraukiamos į tą biudžeto patvirtinimą. Bet reikėtų pagalvoti ir apie socialinės išlaidas e, ir taisyklių laikymasi bei reglamentavimą, reglamentus. Manau, kad e, jūs, ponė Ekvat, pabaigoje, savo pasakymo pabaigoje, tai pripažinote. Jūs e, minėjote, kad esate pasirengę bendradarbiauti, vystant diskusiją su parlamentu ateityje. Aš norėčiau sužinoti daugiau, e, apie tai norėčiau sužinoti daugiau. Kalbant apie tos mokesčius ir dalinai finansuojamas agentūras. Na, mes norėtume sužinoti apie tą bendradarbiavimą daugiau. Taigi, pateikite papildomos informacijos. Dėkoju. E, norėčiau pasakyti, kad e, kalbant apie priežiūros trūkumą, reikėtų pasakyti, kad Europos audito rūmai vykdo auditą ir e, pramonė stebi situaciją. Mes atsintėme visus dokumentus Europos parlamentui ir visus juos paskelbėme savo svetainėje. Taigi nemanau, kad e, iš tiesų turėtume kalbėti apie priežiūros trūkumą. Jeigu parlamentas tikrai norėtų tokių papildomų diskusijų, mes galėtume pristatyti papildomą informaciją, biudžeto, biudžeto klausimus. Galėčiau tai padaryti kartą per metus. Na, o jeigu norėtume daugiau veiksmų šioje srityje, reikėtų keisti reglamentą, kuris buvo neseniai pakeistas. Bet, žinoma, aš esu pasirengęs diskutuoti su parlamentu apie tai, kaip galėtume bendradarbiauti tam, kad būtų. Tam, kad jūs džiaugtumėtės mūsų darbu ir tam, kad mes tinkamai stovautume mūsų piliečių interesams. Dėkoju. Mes panalizuosime šį klausimą ateityje. Paprašė žodžio ir Tomas, ponė Suilin. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti jums visiems už tai, kad pristatėte jūsų agentūrų finansavimą. Turėčiau klausimą ponui Silvano Preza. Jūs minėjote agentūrų biudžeto perviršį, kuomet finansai, fondai yra perkeliami į kitus metus. Norėčiau paklausti, ar yra tam tikras procentas, tai yra kiek tų finansų yra perkeliama Jeigu ši dalis, procentinė dalis nėra nustatyta, ko gero reikėtų pagalvoti apie jos nustatymą iš anksto. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, jeigu tam tikri ištekliai lieka ir jie gali būti laikomi perviršių, turėtume klausti, kodėl tie ištekliai, kodėl tie, tas perviršis lieka, ar agentūra netinkamai naudoja lėšas, Galbūt kitais metais, kuomet agentūra gaus finansavimą, galbūt tokiu atveju bus galima kalbėti apie tam tikrą sniego gniuštės poveikį, grįžtamąjį poveikį susijusi su tuo perviršiu. Koks, kokia yra perkelimo e, suma, e, lyginant su visu, vis, visomis e, bendromis agentūros finansavimo lėšomis. Dėkoju už diskusijas. Aš buvau šešėlinių pranešėjų, rengiant agentūrų biudžeto patvirtinimą, vy, lankiausi agentūrose ir tikrai galėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta tam, ką sakė Enterekas. Manau, kad e, tikrai reikėtų mokytis e, iš agentūros e, agentūrų ir reikėtų tinkamai rinkti informaciją, nes dabar ji yra pateikiama tik iš dalies. Aš žinau, kad Prahoje yra kosmoso agentūra, Ir e, ne visi e, žino netgi, kur e, šios agentūros būsinė yra. Manau, kad agentūros, šios agentūros matomumas kelia problemų. Kalbant apie biudžeto patvirtinimo dokumentus, Dokumentų tikrai turime daug. Ir mes pabrėžiame, mes, mes atsakome, pateikdami informaciją, kai kyla tam, tikro, tam tikrų problemų, pavyzdžiui, jos pabrėžiamos žiniasklaidoje. Prieš porą savaičių lankiausi Vienoje ir e, diskutavau apie tam tikrus asmeninius klausimus aptarinėjau juos. Ir į mane kreipėsi vienas iš jūsų buvusių darbuotojų ir norėjau išsiaiškinti tam tikrą asmeninį klausimą. Man įdomu, ar tikrai e, jūs veikiate veiksmingai. Aš manau, kad e, galbūt Europolas gali būti finansuojamas iš surinkamų mokesčių, bet kas tai, apie kokius mokesčius kalbame. Ar 10 procentų, pavyzdžiui, turi būti surinkama už informaciją, renkama apie nusikaltimus. Bet yra tokios agentūros, kaip pavyzdžiui, civilinės saugos, aviacinės saugos agentūra, jos e, Europos aviacijos saugos agentūra. Jos, pavyzdžiui, bendradarbiauja su komisija ir su įmonėmis, kurios gauna licenzijas, Boeingų, Airbus ir taip toliau. Man teko bendrauti su šiomis įmonėmis Ir norėčiau pasakyti, kad jie, tos įmonės kalba apie kokybę. Tikrai tas bendradarbiavimas užtikrina saugumo kokybę. Reikėtų kalbėti apie kokybę, apie saugumą. Europos Sąjungos institucijos ir agentūros užtikrina saugumą ir kokybę. Kalbant apie išlaidos, išlaidas ponios ir ponai, aš manau, mes galėtume sutaupyti dar daugiau lėšų. Pavyzdžiui, tai pasakytina apie Cepolą Budapešte. Mes surengėme susitikimus su agentūros atstovais ir buvo pripažinta, kad būtų galima tinkamiau samdyti darbuotojus. Aš suprantu, kad e, į IT ir CEPOLO e, poreikiai galbūt skiriasi, bet e, būtina į juos atsižvelgti. Tos agentūros yra netoli viena kitos, taigi būtų galima optimi, optimaliau panaudoti išlaidas. Ponios ir ponai, taip pat aš norėčiau pasakyti, kad 14 metais, rūpinausi 14 metų agentūrų biudžeto patvirtinimu. Ir klaidų tikrai buvo. Norėčiau pasakyti, kad per pastarosius porą metų jūsų požiūris pasikeitė ir negalime jūsų kritikuoti, galime jūs tik motivuoti, paskatinti jūs ir toliau vystyti, tęsti jūsų darbą. Jūs turite parodyti, kad jūs tinkamai dirbate, jeigu sunku tai padaryti, galime suorganizuoti klausimus. Galima dar dis labiau diskutuoti, išsameu diskutuoti apie finansavimo panaudojimą. Bet jūs turite komunikuoti su mumis, turite palaikyti ryšius. Na ir dėl horizontinio, mm, horizontalaus biudžeto patvirtinimo. kalbant apie darbuotojų skaičiaus e, padidinimą, na, manau, kad jūs turėtumėte pasinaudoti tinkamą progą ir e, dar daugiau su mumis ir su visuomenė bendradarbiauti. Dėkoju. Suteiksiu žodį kalbėtojams tam, kad jie galėtų atsakyti į užduotus klausimus. Vienas klausimas buvo užduotas komisijai Taigi, prašau atsakykite į klausimą ir taip pat galbūt agentūro e, tinklas taip pat galėtų atsakyti kitą klausimo dalį. Prašau pasakykite, ir kreipiuosi ir kitus kalbėtojus, pasakykite, jeigu manote, kad tai reikėtų padaryti. Dėkoju dėl klausimo, kurį uždavė ponė Sūly. Dėl perviršio perkelimo Nebuvo apibriešta jokio konkretaus e, procentinio dydžio. Mm, dėl tų agentūrų, kurios e, e, finansuoja visą savo veiklą, jos nėra įtraukiamas į ES biudžeto procesą. Taigi pati agentūra valdo visą tą sistemą per savo valdymo mechanizmą ir keičia renkamas, renkamus mokesčius. Matėme, kad buvo panaudojama tam tikra sistema, pagal kurią buvo galima keisti rezervo perviršį. Taip pat Kalbant apie Alikantėje esančią agentūrą, matėme, kad pervišis buvo 400 milijonų eurų ir manome, kad reikėtų atsižvelgti agentūros, su agentūra susijusius konkrečius aspektus. Dėl veiklos ryčių, kurios iš dalies finansuojamos iš ES lėšų, buvo pasitelktas tam tikras procesas per kasmetinį biudžeto sudarimą. Tam, kad būtų tinkamai nustatyta, koks bus lėšų poreikis kitais metais ir kad perėčius būtų panaudojamas daliai išlaidų bei E, naujų asignavimų. Taigi, jau yra tam tikras procesas įtrauktas į kasmetinį biudžeto sudarimą. Dėl sumų, manau, ko gero galėčiau atsakyti raštu, nes nesu tikras, ar šiuo metu galėčiau pateikti jums konkrečius tikslius skaičius. Bet uh, Aš manau, kad per sekretoriatą galėtume pateikti šią informaciją. Dėkoju, ponas Panioliu. Dėkoju. Tikrai viešieji pirkimai yra viena iš mūsų prioritetinių sričių. Šiemet mums pirmininkaujant tinklui. Manau, kad jį tokia išliks ir ateityje. Kito posėdžio metu mes bandysime apibriežti ir potinklių kūrimą, per kurį bus kontroliuojami viešieji pirkimai agentūrose. Mes jau pradėjome šią veiklą, pradėjom, ėmė ta, ėmėme taikyti bendrą viešųjų pirkimų procedūrą, bendrą procesą taikomą ES agentūrose. Jis veiks per tam tikrą portalą. Mes jau ėmėmės veiksmų. Praėjusiais metais panaudojame debesijos brokeriavimo sistemą. Taip pat galvojame apie audito paslaugas, laikinai įdarbinamus darbuotojus, mobilaus ryšio palaikymo įrangą. Taigi, manome, kad galime siekti didesnio veiksmingumo daugelėje srityje, taigi veiksmų jau ėmėmės ir jų imsimės dar daugiau. Aš norėčiau patikinti poną Zedovskį, kad norėtume pasitelkti nuolatinį agentūrų tinklo sekretoriatą. Jis bus pervadintas, vadinsis e, bendru paramos, e, palaikymo vyru. Ir e, tai darysime todėl, kad veiklos rytis reikia valdyti pasitelkiant centralizuotą požiūrį paslaugų katalogas jau buvo parengtas e, ir e, jis tikrai bus panaudotas e, didinant sinergiją ryšius tarp agentūrų pajėgumus, agentūrų pajėgumus. Ir aš manau, kad mums tikrai padės ir Briuselio infrastruktūra institucijos. Anse. Dėkoju. Ar kas nors norėtumėt reaguoti? Na, galėčiau tarti porą žodžių dėl mokslo tyrimų, kam mes tai darom, kam mums to reikia. Grinai praktiškai pabandysiu pažvelgti šį dalyką. Mes turime tam tikras, mes gauname tam tikras įmokas ir, kaip jau sakiau, biudžetą turime išlaikyti kuo labiau subalansuotą. To neįmanoma kol kas padaryti, nes neaišku, kiek bus sulaukta paraiškų. Tad kiek kasmet tų įmokų pakeisti neįmanoma jos turi galioti bent trejus ketverius metus ir dabar e, yra tokia situacija, kad pastaraisiais metais turėjome biudžetų deficitą. Yra laikas, ir dabar esame tas įmokas pakeitę, kad situacija pasikeistų. Mes geriau jau turėtume siekti perviršio. Bet tuo pat metu turėti kuo labiau subalansuotą biudžetą. Taigi mes pirmiausia kalbame apie biudžeto perviršį. CPVO valdyba nusprendė, kad 50 procentų visos apyvartos galėtų būti e, e, užtikrinama to pervišė, nes gali būti taip, kaip pasakiau, kad neaišku, kiek bus paraiškų. Dabar 250, nu, nuo 200 iki 500 tūkstančių eurų turime tą rezervą paaiškinsiu, ką mums jo reikia. Europos auditų rūmų atstovai minėjo, kad skaidrumas yra labai svarbus dalykas, nes tai padeda išvengti visos eilės rūpešių, apie kurios kalba žmonės. Tai leidžia taip pat užtikrinti, kad išlaidos bus daroma tinkamai. Ir man atrodo, ta priežiūra nuolatinė yra geriausias dalykas, kad būtų išvengta bet kokių nesusipratimų ir nereikalingos kritikos. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. EMA regis atstovai taip pat norėjo tarti žodį. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už galimybę dalyvauti posėdėje ir diskusijoje. Aš galbūt norėčiau prisidėti prie diskusijos, pakartodamas keletą klausimų šiek tiek kitų kampų, nors gal nieko naujo nepasakysiu. Pavyzdžiui, dėl mažėjančių resursų ir didėjančio darbo krūvių. Kalbam 2013-2014 metus. E, ir tais laikais buvo planuojama 18 metai. Mes 40 procentų tuo laikotarpiu padidinome e, savo darbo krūvį, o tuo tarpu e, turimus žmogiškuosius išteklius turime mažinti. Klientai, kurie moka 200, 300, kartais virš 200 tūkstančių, kartais virš pusės milijonų, jie laukia, kad jų paraškas bus reaguojama greitai, operatyviai ir kokybiškai. Tad tas sunkumas didžiausias tas ir yra, kad e, paraškų skaičius auga, darbo krūvis didėja, išteklių dėja nedidėja, personalo mažėja. E, agentūros, kaip jau buvo pasakyta, turi įvairių išteklių, yra rem, darbuotojų įvairių, jie turi laikinų darbuotojų, darbuotojų dirbančių pagal sutartis. Ir gaila, kad taip tenka dirbti, nes prarandama patirtis, žinios ir tiesiog tenka dirbti prarandant tą žinias ir tą patirtį, kreipiantis būtent į tokius asmenis. Ir aš manau, kad tai yra irgi tas dalykas, kurį tenka konstatuoti, pavyzdžiui, moksliniai patarimai, tokias mokslinės konsultacijos, vaistų rengimo srityje. Per dešimt metų padidėjo tų konsultacijų poreikis dvigubai. Ir kalbant apie mokslo tyrimus, mokslinių konsultacijų skaičius, prašymų pateikti tas konsultacijas e, didėja, o darbuotojų nedidėja. Dabar mes penk, nuo 500 iki 600 mokslinio konsultacijų teikiam per metus. Ką tai reiškia mokslinės konsultacijos? Tai reiškia, kad bus po tam tikro metų skaičius pacientams pateikiami nauji vaistai. Jeigu norime sukurti naujus vaistus, tai reiškia, kad vyks mokslo tyrimai ir taip toliau ir panašiai. Tačiau, kadangi nuolat auga darbo krūvis, bet mažėja darbuotojų skaičius, mes tiesiog negalim tų konsultacijų suteikti toms mokslo struktūroms, kurios tos mūsų konsultacijų norėtų. Dabar dėl rezervos turėjimo. Buvo minėta jau apie tai, yra tokių agentūrų, kurios dirba ne eurozonoje. Ten kainų sviravimas irgi yra didelis. Šimtas milijonų mūsų išlaidų e, yra svarais, sterlingų. Tai reiškia, kad vienas procentas e, sviravimo e, gali maždaug didėti arba sumažėti dėl įvairių sviravimų. Aš 80 procentų gali siekti tie sviravimai, tad ir mūsų pajamų lygis gali keistis, jeigu, jeigu agentūra neturėtų rezervo, mūsų agentūra kaip tik tokios galimybės ir neturi, tai vadinasi, nebūtų galimybės su tą riziką tinkamai tvarkytis. E, dėl e, planavimo, prognozavimo darbo krūvių. Mūsų biudžetas siekia apie 300 milijonų eurų. Tai reiškia, dėl tų sviravimų, jeigu pranuoja 10 procentų, tai sieks 3 milijonus. Tačiau, kai gaunamos paraiškos, vėlgi, svarbu, kada jos gaunamos. Jeigu mes turėtume išnagrinėti, pavyzdžiui, tūkstantį ar daugiau paraiškų susijusių su naujais vaistais, kad būtų suteikti reikiami leidimai, mes turime, e, pavyzdžiui, E, prognozuoti ir suplanuoti ne tik, pavyzdžiui, kad bus išnagrinėta, tarkim, 110 tų paraiškų gautų per, ne, per metus, bet jų pakely metams bėgant gali atsirasti dar daugiau. 25 procentai tų paraiškų, pavyzdžiui, buvo gauta paskutinį mėnesį. Tai reiškia, kad galėtume gauti pajamas, kad tos pajamos taptų tuo perviršiu, mes turėtume uh, Mes negalime tokių dalykų visiškai suplan, suplanuoti. Tai, tarpsime, įplaukos yra negaunamos iš karto, jos yra gaunamos gerokai vėliau. Personalo mažinimas mūsų požiūrių nėra praktiškiausias pasirinktas kelias, nes tai turi e, didelę įtaką e, inovacijų plėtojimui, e, inovacijoms vaistų gamybos rytyje ir tai, kad neturime um, rezervo, tai irgi turi mums įtakos, nes negalime tinkamai reaguoti, pavyzdžiui, į e, valiutų kursų sviravimus. Brexitas dar vienas svarbus aspektas, kuris buvo minėtas. Jeigu mes turėtume perviršį, turėtume rezervą, kurį galėtume panaudoti Brexito situacijoje, mums būtų žymiai lengviau, mes galėtume e, įdarbinti daugiau žmonių, nes galimai po breksito prarasime dar dalį savo darbuotojų. Ir aš manau, kad tai iš tikrųjų yra tie dalykai, kuriuos reikia planuoti, tai užima tam tikrą laiką. Ačiū. Uh, Pirmininkas, ačiū. Sėkmės, bet kokiu atveju jūsų agentūrai, na, taip, jūsų agentūros laukia turbūt nelabai lengvi laikai, tikiuosi, kad turgis nesėkmingai. Kas nori dar komentuoti, prašau. Dėkuoju, Patrys Pelegrino. EIOPA atstovas esu Briuselėje. Kelias faktinių elementų dėl atskaitomybės. Ponas Ekvat kalbėjo apie tai, nesena mūsų fondo reguliavimo reforma e, įgalino dviems Europos parlamento atstovams dirbti mūsų valdyboje. Tai yra tie žmonės, tai yra Europos parlamento nariai, Jie atstovauja Europos parlamentui mūsų valdyboje. Jie turi galimybę balsuoti dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Tai pirma. Kai dėl e, įmokų, kaip sakė auditorumų atstovai, yra įvairių finansavimo situacijų. Ir mūsų atveju e, mes savo finansiniam regul... reglamente turime numatę su tuo susijusias nuostatas, e, kad galėtume atsižvelgti į tų įmokų variacijas, mes vėl turime kreiptis į teisėkuros institucijas. Kai dėl perviršio? EIOPA turi didelį perviršį, taip. 200 tūkstančių yra iššaldyti dėl to, kad toks yra mūsų reglamentas, nes e, tas rezervo fondas turi apimti mūsų biuro veiklos metus. Tad Tai jis nesiekia 400 milijonų, jo, jis, jis siekia 200 milijonų viso labo. Ačiū, sako pirmininkas. Daugiau niekas? Tai tuomet pateiksiu savo apibendrinamasias pastabas. Nes, nes šiaip būtų labai ne, negerai, jeigu ponė Holma ir sugrįžtų, o, o salė būtų tuščia. Aš Uždaviau klausimus, kur sakiau, kad nesitikiu, kuriuos nesitikiu, nesitikiu atsakymo, bet jie buvo aptarti, pateikta puikių minčių ateičiai. Vienas iš tų klausimų buvo susijęs su perviršiu. Ar mes turim tą perviršį, ar mes neturim ir panašiai. Mes paprastai žiūrime, kas, kas turėtų būti daroma, kad e, įmokų būtų pakankamai, kad būtų sutaupytos lėšos, kad uh, ES biudžete nepritrūktų pinigų. Mes, manau, apie tai puikiai padiskutavom, įdomus buvo audito rūmų pasiūlymas. Ir buvo sakoma, kad reikia įsitikinti, kad turimas yra rezervas būtinosioms išlaidoms. Ar reikėtų e, taip pat mažinti personalą. Regisi, kad agentūros jau 1,8 procentai savo personalų skaičių sumažino, tad pastangos buvo tikrai pademonstruotos. Jūs kalbėjote apie bandamąjį projektą, kuris įgyvendinamas EASA. Tai yra esminis, didelis projektas, nes agentūroms bandom suteikti visą veiksmų laisvę, kurio jos tikisi. Kurios jos tikisi. Jūs galite būti finansiškai skirtingi, jūsų išteklių poreikis. Uh, E, tiek personalo požiūrių, tiek lėšų požiūrių yra nevienodas. Tada e, kuo daugiau to lankstumo, tuo geriau. Jeigu bandomieji projektai pasirodys besą e, tinkami, bus galima patirti pritaikyti kitoms agentūroms. Buvo kalbama apie kontrolę, apie biudžeto vykdymo patvirtinimą. Ir aš manau, kad jūs teisingai pasakėte savo pasisakėme. Be abejo, jūsų biudžetas prižiūrimas, auditorumai atlieka nuolatinius auditus, nuolat vykdomos įvairios patikros. Kai kurios. Kai kurių agentūrų atveju valdyboje yra Europos parlamento narių. Tai yra jūri komiteto nariai dažnai, jie nėra biudžeto kontrolės ar biudžeto komiteto nariai. Tačiau norime ir toliau turėti galimybę uh, diskutuoti apie šiuos kontrolės įvairius aspektus. Jūs sakėte, kad buvo pakeisti teisės aktai. Na, tas keitimo procesas dažnai būra, būna ilgas ir, ir kartais skausmingas. Galėtume kalbėti apie susitikimus su agentūromis kasmet, su tomis, kurios yra iš dalies finansuojančios savo veiklą ar visiškai finansuojančios savo veiklą. Uh, ir galėtume su jom aptarti įvairias gairių galimybės. Ir manau, kad galėsime ir toliau dirbti šią dvasę. Na ir dar nuoširdus padėkos žodis. Ačiū, kad atvykote, kad dalyvavote posėdėje. Šis klausimas man pasirodė tikrai labai įdomus. Nežinau, ar išgirdom atsakymus į visus klausimus, bet e, apmąstymui peno po šio posėdžio tikrai bus. Ačiū biudžeto kontrolės komiteto sekretoriatui už tai, kad padėjo mums surenkti šios dienos seminarą. E, salėje žmonių yra pakankamai nemažai ir, kaip sakė Tomas, e, Aš 2014 metais aš buvau pranešėjęs, kai teko renkti biudžeto patvirtinimą visoms agentūroms ir, ir šiemet užsimsime panašią veiklą. Esu įsitikinęs, kad agentūros yra tikrai naudingos, adi, jos dirba labai reikalingą ES piliečiams darbą. Nepamirškime, kad tos agentūros pirmiausia dirba ES piliečiams, teikdamas jiems įvairias paslaugas. Na, o biudžeto kontrolės klausimai, man atrodo, ten yra puikiai sureguliuoti, nes jūs šio pobūdžio reikalus puikiai susitvarkėte. Ačiū už jūsų veiklą ir ačiū, kad atvykote šiandien. Ačiū už jūsų pasisakymus.